pasistengti užtikrinti, kad tos koreliacijos lentelės tikrai būtų parengtos ir būtų galima šią informaciją pasinaudoti. Ačiū, ačiū kolegos, ačiū komisijos nariui. Diskusijos baigtas, balsavimas vyks rytoj. Ir kitas klausimas darbo tvarkėje. Tai yra sezoninis klausimas komisijai. Žaislų sauga. Pranešėja yra vėlgi ponia Vaisgeber, jums žodis. miteinander sprechen zu dürfen. Ähm, jetzt äh, zu der Verabschiedung der Spielzeugrichtlinie. Wir hatten bei Kai dėl žaislų direktyvos, kai patvirtinome ją, norėjome, kad žaislai būtų saugesni vaikams. Vaikai yra labai jautrus kenksmingoms medžiagoms ir chemikalams. Atsižvelgėme į naujausius mokslinius duomenis ir Europos standartus ir nustatėme labai griežtus tam metų kriterijus. Na, netrukus kalėdos, o tema vėl grįžo į šią salę. Man kaip motinai labai svarbu, kad būtų taikomi kaip galima griežtesni standartai. Todėl Aš e, pasiūliau kartu su kitais kolegomis šią diskusiją. Ataskaitose sakome, kad pagal mokslininkų e, duomenis mūsų taisyklės nėra pakankamai griežtos. Direktyvoje yra sąlyga e, tokiam scenarijui. Ribinės vertės gali būti keičiamos ir griežtinamos. Mes norime pasinaudoti šią nuostatą. Pone Tajani, mes kreipiamės į, į jūsų primtaką prieš metus, kalbėdami būtent apie tai. Būtų malonu, jeigu komisija atsižvelgtų į mūsų prašymus ir paskelbtų, kad e, Ribinės vertės kai kuriems sunkiesiams metalams bus sugriežtintos. Reikia vertinti visas pavojingas medžiagas, ne tik sunkiosius metalus ir iš naujo įvertinti jūrybinės vertės, reikia atsižvelgti į naujausius rezultatus dėl PAH medžiagas. Reikia apsaugoti vaikų sveikatą. Labai ačiū. Toliau, pana Gerhardt. Ačiū, pirmininkė. Kasmet grįžtame prie tos diskusijos apie žaislų saugą ir kasmet padarome tas pačias išvadas. Tai yra, kad dar daug reikia nuveikti. Šį kartą kalbame be kitako ir apie e, organinės kancerogeninės medžiagas, kurios potencialiai yra labai pavojingos vaikams, daro poveikia, poveikį jų sveikatai, jau kartais kelia pavojų gyvybei. Mes privalome užtikrinti, kad ribinės vertės būtų peržiūrimos ir raginame komisiją galiausiai tai padaryti. Komisarė, tikiuosi, kad galime tikėtis, jog jūs tai padarysite. Tačiau problema nėra vienintelė. Yra dar ir problema ir, e, kai kalbame apie rinkos stebėjimą. Čia daugiausia turi nuveikti valstybės narės. Jos turi užtikrinti, kad galima pardavinėti tik tokius žaislus, kurie visiškai atitinka saugumo standartus patvirtintus Europos lygmenių. Deja, taip ne visada yra. Taigi jūs turite užtikrinti, kad e, ir šis rytis būtų pagerinta. Trečias dalykas yra žaislų ženklinimas. Daugam e, ši esama sistema atrodo paini Man atrodo, kad CE ženklinimas yra saugumo ženklinimas, o taip nėra. Taigi atėjo laikas komisija, komisarė komisijai rimtai pagalvoti apie tai, kaip galima užtikrinti, kad būtų naudojama europinė saugumo, europinės saugumo ženklas, kuriuo pasitikėtų vartotojai ir e, kurio naudojimą stebėtų nepriklausoma agentūra kad būtų užkirstas kelias galimybei į rinką patekti pavojingiems veik... žaislams, kurie keltų pavojų mūsų vaikų sveikatai. Mes savo pareigų šioje srityje dar neįvykdėme, turime visą tai ištaisyti. Toliau ponas Bušoj. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, kolegos. Žaislų saugumas yra labai svarbi tema, ne tik dėl to, kad artėja kalėdos, kai daugėja žaislų pardavimas, Mūsų pareiga, kaip piliečio atstovams, atstovų pareiga užtikrinti, kad mes užtikriname e, vaikų apsaugą, užtikriname interesų, piliečių interesų apsaugą. Direktyva turi užtikrinti, kad žaislai parduodami ES atitinka pasaulini, aukščiausius pasaulinius standartus, ypač kai kalbame apie cheminių medžiagų naudojimą. Rinkos priežiūros priemonės sustiprintos, gamintojai turi pateikti dokumentus su aprašymais, kaip žaislai buvo gaminami, ypač išdėstant visus komponentus ir medžiagas, taip pat e, analizę apie žaislo keliamą pavojų. Tačiau paskaičius mokslinę nuomonę, kurią pateikė e, e, mokslinis komitetas dėl žaislų e, medžiagų ribinių verčių, kur e, sakoma, kad duomenys iš tikrųjų nėra patikimi. Reikia iš naujo įvertinti skaičiavimo metodus, e, naudojimus apskaičiuoti CMR medžiagas. O taip pat reikia įvertinti žaislus, kurie gaminami vaikams jaunesniems nei 3 metai. Paskutiniai pranešimai pabrėžia problemas dėl rinkos stebėjimo. Yra daug žaislų, kurie patenka į ES rinką, kurie kelia pavojų pažeidžiamiausiais vartotojams. Yra aiškių signalų, kad peržiūrėta žai, žaislų direktyva turi būti sustiprinta, siekiant užtikrinti kuo didesnį apsaugos lygį vaikams. Manome, kad šios problemos turi būti sprendžiamos kaip galima greičiau, kad neliktų spragų gyvendinant peržiūrėtą direktyvą. Reikia daugiau dėmesio skirti žaislų saugumui, rinkos stebėjimui ir e, pavojingų medžiagų e, naudojimui produktuose skirtuose vaikams. Ačiū. Ačiū, ponas Habar. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad šiandieną kalbame apie labai svarbų klausimą. Šis komitetas e, yra visada labai budrus e, žaislų saugos klausimais. Na ir apskritai apie visus e, vartojimo prekių klausimus. Ir mes labai daug pastangų įdėjome į tai, kad 2008 metais būtų priimta peržiūrėta žaislų direktyva. Tačiau tuo neapsiribojame. Manau, kad dabar puikia proga komisijai suteikti progą mums dar kartą e, patikinti, kad jūs Europoje labai atidžiai stebite naujausius įvykius ir testų rezultatus ir stengiate už, užtikrinti, kad ir dabartiniai ir būsimi teisės aktai toliau bus atnaujinami, kad būtų atsižvelgta į mokslinius, mokslinius tyrimus apie e, galimai pavojingas medžiagas. Ir Daugeliu atveju mes įsteišiname, kad žaislų gamintojai susiduria su sunkumais siekdami gauti atitinkamus nuoseklius testavimo standartus. Tai yra platus klausimas, kaip ne vienas kolega minėjo, kad čia kalbame ne tik apie reglamentavimą, bet ir apie visą žaislų tiekimo grandinę. Dauguma iš tų žaislų atvyksta iš už ES ribų. E, kolega komis, jūsų kolega komisaras Dali e, mane pakvietė atstovauti mano komitetą e, vadovų sustikime Kinijoje kur e, taip pat dalyvauja ir JAV, e, kur būtų kalbama apie žaislų saugą ir papasakoti Kinijos gamintojams apie tai, kaip reikia iš pat e, gamybos pradžių galvoti apie produkto saugumą. Iš esmės kalbame apie pagrindinius principus, kad reikia perduoti savo turimą informaciją ir žinias, apie produktų saugą nuo pat jų gamybos pradžios. Taip galima būtų nuo gamybos pradžios įdėkti tinkamas kokybinės sistemas. Taip mes galime užtikrinti saugumą. Čia kalba ne apie rinką, o apie tinkamą reguliavimo struktūrą kurioje visi, kurie dalyvauja tiekimo sistemoje, galėtų suprasti savo atsakomybę. Ačiū, ponė Riulė. E, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar norėčiau pasakyti ponui Harber, kad. E, Aš iš tiesų manau, kad turime, mes sabe, savo šalyje turime susitvarkyti, mes turime atlikti savo namų darbus. Artėjant kalėdom vis mes kalbame apie žaislų saugumo direktyvas čia parlamente. Praėjusiais metais kalbėjome apie kancerogeninės medžiagas žaisluose. Ponas Vergogenas pažadėjo, kad šitas E, klausimas bus išnagrinėtas ir bus padarytos išvados. Mes turime šių tyrimų rezultatus ir mes žinome, kad yra nustatytos ribinės vertės e, PAA junginiams. Ir pagal instituto, kuris atliko tuos tyrimus duomenis, ribinės vertės nėra pakankamai aukštos. Taip pat turėtume išanalizuoti bandymų metodus. Norėčiau paklausti komisaro, kągi jis darys, kokias išvadas padarys iš tos kritikos, kurią išgirdo. Uh, kokios yra sunkiųjų metalų ribos, kaip pavyzdžiui švino, jos daugiau netinkamos, kaip rodo kitas atliktas tyrimas. Ką tai reiškia, kad mes tiesiog pakoreguosime ribinės vertės, ar mes pasinaudosime komitologijos principų, e, ta, principų tam tikslui. Aš raginu komisiją imtis veiksmų. Mes vis dar laukiame ribinių verčių žalingam keliamam triukšmui e, žaisluose. Ir aš norėčiau, kad būtų netrukus padaryta pažanga, norėčiau, kad netrukus būtų išspręstas rinkos priežiūros klausimas. Geros direktyvos turi būti e, stebimos, stebima, kaip jos įgyvendinamos. Taip pat turime analizuoti ir muitinės klausimus, ponė Tajani. Mes žinome, kad turime bendradarbiauti šioje srityje ir kartu su ponė Šalmhaus ponu Šalmhaus mes šioje srityje kalbė, e, dirbome ir toliau mes e, bendradarbiausime. Tai bus kitas mūsų žingsnis, norint nustatyti ribinės vertės e, tams, sunkiesiams metalams ir karsenogeninėms medžiagoms. Ačiū. Pone Tajani. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Diskusija apie žaislų saugą ES parlamente negalėtų vykti geresnių laikų nei šis, ypač atsižvelgiant į pastaruosius įvykius, kai Belgija iš rinkos išėmė įvairius žaislus dėl formaldehido, kuris yra laikomas e, kancerogeninė ir mutogeninė medžiaga. Ir dėl to yra pavojingas vaikų sveikatai. Panašiai buvo Prancūzijoje. Jie atliko rinkos tyrimą, ieškodami tokių produktų. Ir mes laukiame, laukiame kokiu, e, pranešimą apie tai, kokių priemonių nacionalinės valdžios institucijos imasi ir tada tai e, dėl to imamasi veiksmų komisijoje. Jeigu tokie patikrinimai e, remiantis moksliniais duomenimis patvirtina, kad formaldehido tokia koncentracija yra pavojinga vaikams, tai tada imsimės visų reikiamų priemonių, norėdami per komitologiją pakoreguoti e, di, galiojančios direktyvos nuostatas. Norėčiau patikinti poną Habą, direktyva numato tokį mechanizmą, o tai reiškia, kad mes turime nuolat atnaujinti E, ribinės vertes, remdamiesi naujais moksliniais duomenimis. Ta, tokius pakeitimus jau padarėme kai kurių medžiagų atžvilgių, jas minėjo ponia Vaisgeber. Kadmis, švinas, jų vertės buvo pakeistos remiantis paskutiniais moksliniais duomenimis. Galima uh, siekti ir kitų pakeitimų. Ir tame visiškai dalyvaus ir parlamentas. Be to, kalbant apie komitologijas priemonės, ponia Rūlė, aš asmeniškai pažadu, kad aš jums, jūs informuosiu apie tai, kas vyksta iš karto, kai tik tais bus ką nors padaroma. Kalbant apie kitus dalykus, kurie buvo minėti šį vakarą, kurie mums visiems aktualūs. Norėčiau pradėti nuo sveikatos ir aplinkosaugos rizikos komiteto paminėjimo. Jis atliko tyrimą ir ištyrė e, švi, sunkiųjų metalų, kaip pavyzdžiui, švino e, pėtsakus žaisluose ir e, paaiškėjo, kad tai netitinka 713 standarto. Ir tik dvi iš 40 laboratorijų netinkamai e, interpretavo analizės rezultatus. Tai reiškia, kad tyrimai, kuriuos e, gavo komisija ir kurie buvo išsiusti e, valstybėms narėms, yra patikimi ir buvo prašyta kad laboratorijos imtųsi reikiamų priemonių, norint tinkamai interpretuoti e, mokslinių, e, naujai paaiškėjusius faktus. Taip pat gali būti pakeistas e, e EN713 standartas arba įsteigt, sukurtas naujas standartas, kai įsigalios 2013 metais naujos nuostatos dėl cheminių medžiagų. Dėl 2009 metų gegužę priimtos direktyvos dėl žaislų saugos, tai jie numatoma, kad reikia padidinti rinkos budrumą, priimant į rinką žaislus. Tuo siekiama užtikrinti, kad Europos vartotojus pasiektų tik tai saugus žaislai. Tai reiškia, kad reikia sustiprinti pasienio kontrolę taip pat e, padidinti efektyvumą tų inspekcijų, kurios tikrina e, produktus Europoje. Ir jeigu yra nustatyti kažkokie e, nukreipimai nuo normo žaisluose, ši informacija netrukus per RABIX turi būti siunčiama kitoms valstybėms narėms. Tai yra greitos, greitas informacijos pasikeitimas. Kalbant apie sveikato e, e, žaislų saugą, Europos ir Kinijos e, ekspertai nuolat posėdžiauja ir keičiasi informacija apie tai, tuos standartus ir tuos mokslinius duomenis, kurie yra gaunami. Ir taip yra nustatoma geriausia praktika. Yra mokami ir valstybės tarnautojai, kaip tikrinti produktus. O kalbant apie cheminių medžiagų uh, E, ribinės vertės, ponė Buzoj. Mes norėtume metodo, kuris būtų paremtas cheminių elementų įsiskirimo ribinėmis vertėmis ir tokios uh, e, įsiskirimo e, ribinės vertės reiškia, kad galim, gali tekti susidurti su tam tikra rizika ir e, reikia apskaičiuoti, kokią įtaką turi e, kasdien patiriama leidžiama ribinė vertė. Ir pagal dabartinius mokslinius duomenis toks metodas nelabai tinkamas. E, taigi direktyva numato ribinės vertės e, tam tikrų, tam tikrų cheminių elementų išsiskirimui. Ir dėl komitologijos principo mes galime įvesti e, cheminių elementų išsiskirimo ribinės vertės ateityje, tada, kai turėsime e, E, naujų mokslinių duomenų apie šias naujas medžiagas. Dabar apie junginius. Policikliniai aromatiniai angliavandeniai, ponė Žūlė. Angliavandeniliai. E, šitų medžiagų galima rasti žaisluose, todėl reikia tinkamų priemonių tam reglamentuoti. REACH direktyva turi platesnę taikymo sritį ir mums atrodo ten numatyti metodai yra tinkamiausi šioje srityje. Dabar dėl žaislų vaikams iki trijų metų jie yra griežčiau kontroliuojami. E, tokie vaikai yra labiau pažeidžiami, todėl reikia didesnės apsaugos. Jeigu kyla abejonių dėl žaislo tinkamumo pagal amžių, tai tada reikia pritaikyti griežtesnius teisės aktus. Tačiau bet kokiu atveju visi žaislai turi e, būti turi atitikti tuos standartus, kurie taikomi ir vaik, e, žaislams e, vaik, skirtiems vaikams iki 3 metų. Ir gali tekti uždrausti tam tikrą žaislų kategorijas, uh, netgi e, skirtus e, vyresniems vaikams, jeigu jie e, sužeidžia vaikus. Taip pat naujame teisės akte minimos kancerogeninės, mutogeninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos. Ir e, tokių medžiagų naudojimas žaisluose yra nepateisinamas. Jeigu, jeigu medžiaga nekelia žais, e, sveikatai žal grėsmės, tada jos uždrausti negalime, tačiau e, bet kokiu atveju viską reikia vertinti kiekvienu atveju atskirai, remiantis moksliniais tyrimais ir tyriant kiekvieną atskirą medžiagą. Ir e, galima nustatyti komitologijos principų griežtesnės ribinės vertės, norint užtikrinti atitinkamą saugumo lygmenį. Komisija savo pasiūlymuose parinks tinkamą metodą. Ekonominiams operatoriams e, bus taikomos taisyklės nuo kitų metų Liepos ir naujus teisės aktus turės pritaikyti visos valstybės narės ir ekonominiai operatoriai. o valstybės narės jau porą kartų aptarė, kaip reiktų pakoreguoti tam tikrus įpareigojimus dėl tam tikrų chemikalų. Jos posėdžiavo uh, du kartus, šiais metais taip pat dar bus posėdžiaujama, komisija susitiko su chemikais lapkričio mėnesį, mes apibrėžėme, kokius klausimus reikia spręsti, uh, kokius variantus galima e, numatyti. Ir kitas posėdis numatytas kitų metų sausį. Kalbant apie rinkos priežiūrą, ponė Habar. Vėliau atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū, ponas Komi, dvi minutės. Pone Komi, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Žaislų saugos direktyva yra labai svarbus žingsnis į priekį, siekiant apsaugoti mūsų vaikus iki 14 metų amžiaus. Gyvybiškai svarbu, kad mes sudarytumėm sąrašą dalykų, kuriuos, reikalavimų, kuriuos turi atitikti žaislai. Ir kad žaislų gamybos taisyklės būtų suderintos ES lygmeniu ir įvertinimo žaislo atitikties toms taisyklėms turėtų būti būtinas ir kiekvienas priekybo ženklas turėtų garantuoti, kad yra laikomas tarptautinių standartų, saugos standartų. Mikroschemos galbūt gali pakeisti tam, tikrus, tam tikrą ženklinimą ateityje ir reikia užtikrinti, kad ES nuolat būtų įsipareigojusi atlikti saugos tekstų, testus, siekiant įsitikinti, kad uh, žaislai atitinka naujus reikalavimus. Mane stebina tai, kad per, ar ten kalėdom mes kalbame apie tyrimą, kad testas dėl išsiskiriančių medžiagų ripinių verčių nėra patikimas. Nekurkime be reikalo e, klaidingo, e, klaidingo alarmo, klaidingos panikos. Nes tai gali e, pakengti kai kurioms bendrovėms, kurios dirba žaislų gamybos sektorėje. Ir galbūt vertėtų visiems priminti, kad teisės aktų gerinimas turi eiti kartu su šių teisės aktų įgyvendinimo gerinimu. Mes visuomet stengiamės pagerinti žaislų kokybę, tai darysime ir to, toliau. Ir manau, kad 2011 metais šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, galbūt pradės priimti ir tvirtinti mūsų standartus, kad jų, jų, juos, juose gaminamų žaislų kokybė atitiktų Europos Sąjungos kokybę. Dabar ponas, ponia Peres, dvi minutės. Pirmininkė, komisijos nariai. Direktyva, kurimta 2009 metais, buvo e, sėkmingas žingsnis, nes buvo nustatyti standartai ir taisyklės užtikrinti žaislų saugą. Tai yra puikus žingsnis, didelis žingsnis į priekį, tačiau mes turime žengti ir tolesnius žingsnius, nes to nepakanka. Turime likti labai budrus, siekdami užtikrinti, kad bet kokie žaislai, kuriais prekiaujama, nekeltų pavojaus mūsų vaikų sveikatai ir geroviai visi žaislai, kurie yra rinkoje, turėtų visiškai atitinkti veikiančius galiojančius teisės aktus. Mes turime būti pasirengę peržiūrėti ir atnaujinti priežiūros mechanizmus, siekdami užtikrinti, kad pavojingi žaislai būtų išimti iš prekybos, iš rinkos. Įvairūs, įvairios jaminės medžiagos, kvapai, taip pat policiklinė aromatinė angliavandeniliai Svarbu griežtinti esamus standartus, kai kalbama apie mm, amžiaus grupę, kuriam skiriami vaikai, ypač apie jauniausią amžiaus vaikus. Taip pat svarbu, kad rekomenduojamas e, amžius žaislams, kad, kad jis būtų susijęs su konkrečiais moksliniais tyrimais ir jų duomenimis. Standartai turi būti paremti naujausiais moksliniais duomenimis, pagristi atnaujinamais moksliniais tyrimais ir tai turėtų būti susijęta su žaislų importo, importuojamų žaislų, jiems keliamais reikalavimais. Būtina skatinti geresnį bendradarbiavimą tarp muitinių tarnybų, kad būtų galima kontroliuoti importuojamus žaislus. Piliečiai, ES piliečiai perka daugybę žaislų kalėdų laikotarpių ir mes turime užtikrinti, kad tie žaislai, kurie, kurie yra perkami piliečių vaikams, atitiktų saugos standartus. Ačiū. Toliau ponia Roitova. Ačiū. Rekomendacijos, kurias pateikė mokslinis e, komitetas dėl cheminių medžiagų ribinių verčių, nėra visiškai patikimos. Aš sutikčiau su tais ekspertais, kurie sako, kad negalima įrodyti, kad vaikams daro žalą tokios medžiagos dėl naudojimo metodų. Tačiau reikia atsižvelgti į tam tikrą netikrumą. Negalime kelti pavojaus vaikams. Turiu klausimą, ar komisija planuoja atlikti bandymus su pelėmis kai buvo daroma su e, bifenolio bifenolio atveju. Ar komisija sutinka su pasiūlymais, kurį, kuriuos pateikė mokslinis komitetas, sakančiais, kad vaikai turėtų uh, turėti uh, e, prie, kontaktą tik tai su e, pusę tos kiekios, kurie susiduria suaugusiai. Taigi kaip komisija planuoja įtraukti į savo darbą mokslinio komiteto pasiūlymus? Komisarė, turite numatyti terminus dėl tų priemonių gyvendinimo, kad mes žinotume, kokia bus situacija ir e, kas laukia vaikų ir jų tėvų. Toliau, ponia Rapti. Ačiū, pirmininkė. Klausantis jūsų, e, komisarė, kai jūs taip ramiai kalbėjote apie PAA ir toksinės medžiagas, tai man atrodė, kad jūs esate chemikas, o ne komisijos narys, tačiau esate komisaras atsakingas už šios e, reikalus, taigi pirmiausia turėjote mums detaliai papasakoti apie EC ženklą. Tai, kas laikoma saugumo garantų tiems žaislams, su kuriais žaidžia mūsų vaikais. Taigi, Man atrodo, kad nesulaukėme atsakymo dėl paprastos priežasties. E, jau du metai, kai ankstesnis komisijos narys žaislų parduotuvėje Briuselėje pasirašė susitarimą su žaislų importuotojais. O dabar nesulaukėme per tą laiką naujos direktyvos. Kaip ir praėjusiais metais mes vėl kalbame apie tą patį, apie žaislų saugą. Klausimas rimtas, aišku, kad dėl to, kad yra krizė, o kadangi yra krizė, tai tėvai neturi pinigų žaislams, tada jie eina pirkti pigesnių, mažesnės kokybės žaislų. Turime tris problemas. Visų pirma, žmonės nebūtinai žino apie tas taisyklės, kai jie gamina e, žaislus, kiti e, nieko netikrina, turime būti atsargus. Visi žino, kad mūsų vaikai yra, yra svarbiausias mūsų turimas dalykas ateičiai. EC ženklas turėtų užtikrinti kokybę. Taigi parašom pateikti tikrus atsakymus į klausimus. Nes kitaip, kad mums nereikėtų e, mums vėl uždavinėti tų pačių klausimų. Pane Štiler. Ačiū, komisarė. Saugų žaislos klausimas yra svarbus visoms ES šeimoms. Ir nors e, reikia užtikrinti vaikų saugą, reikia žinoti, kad e, ir tie žaislai, su kuriais žaidžia vaikai, yra saugus. Atsinešiau keletą žaislų e, šį vakarą, kad priminčiau, kaip anksčiau atrodė žaislai. Keista, kad 11.30 mes taip vėlai kalbame apie žaislų saugą. Norėčiau išgirsti, kokios žaislų bendrovės tiesiogiai parduoda žaislus ir buvo persegėjamas dėl to, kad pridnaudžiauja CE ženklų dėl rinkos stebėjimo. Tai taupimo priemonės paveikė daugelį valstybių narių. Taip pat ir organizacijos, kurios turi apsaugoti vartotojus, taip pat e, kenčia, jos išnyksta. O ir vietinių lygmenių biudžeto mažinimas mažina prekybos standartų veiksmingumą. Ar komisija gali patirinėti, ar stebėjimas užtikrina, kad valstybės narės apsaugo vaikus nuo nesaugių žaislų. Ir ar komisija pateiks teisės aktų dėl bendrų Europos rinkos stebėjimų nuostatų. galima padaryti daugiau negu kad e, dabar keičiantis informaciją ir išimant produktus iš rinkos. Kiek buvo remiamas e, keitimasis geriausia patirtimi ES? Ar komisija pateiks e, Europos duomenų bazą apie sužeidimus ir žalą vaikams, kad nesaugus produktai būtų išimti iš rinkos kaip galima greičiau? Tikiuosi, kad 11 metais mes pamatysime e, e, įsipareigojimą kovoti su nesaugiais žaislais Europos rinkoje. Ačiū. Turiu vieną norintį pasisakyti pagal spontaniškai pasisakančių procedūrą, panas Šegedį. Ačiū, pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, Vaikai, aišku, yra mūsų ateitis. Todėl yra labai svarbu, kad patys mažiausi vaikai galėtų žaisti saugiai. Rinkos stebėjimo mechanizmas yra tik tai vienas daugelį, iš daugelio priemonių. Labai svarbu užtikrinti, kad visos priemonės būtų taikomos praktikoje. Reikia sukurti patikrinimų visapusiškų patikrinimų sistemą ir taikyti atitinkamas sankcijas. Daug kalbame apie kai kurių žaislų pavojų sveikatai. Aš pats esu tėvas. Ir labai dažnai pastebiu, kiek yra pardavinėjama prastos kokybės žaislų. Man atrodo, reikia uždrausti tokių, prekybą tokiais žaislais. Ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Kalbėjau šią temą jau pernai. Ir kaip kiti, praėjus metams vėl esu čia. Ir, ir e, turiu pasakyti, kad nėra nieko kas e, keltų daugiau skausmo, kai sužymas vaikas ar e, miršta dėl nuo kokio nors žaislo. Taip pat yra duomenų, kad e, didėja susirgymų vėžių tarp vaikų dėl tų chemikalų, kurie yra žaisluose, ypač minimas PEA. Taigi, reikia sumažinti tų kancerogeninių ir mutageninių medžiagų e, panaudojimą žaisluose kaip galima daugiau. Atėjo pats laikas tai padaryti ir užtikrinti, kad žaislai, kuris, kuriais žaidžia vaikai, būtų saugus. Labai ačiū, sako pirmininkas, komisijos nariai, prašom Jums užbaigti diskusiją žodis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu į daugelį užduotų klausimų. Priminsiu parlamentarams, kad nuo Liepos mėnesio kitais metais ekonomikos aparatai turės taikyti e, vienus reikalavimus, o nuo 2013 metų chemikalų, cheminių e, medžiagų reikalavimus. Aš sakiau, kad e, komisija E, nori parengti naujus teisės aktus, kurie būtų aktualūs visoms suinteresuotoms pusėms ir tai yra mūsų prioritetas. Kalbant apie rinkos priežiūrą. E, mums tai padeda kurti teisės rimtus teisės aktus, tačiau svarbu, kad griežti teisės aktai būtų ir tinkamai taikomi. Ir čia valstybės narės atlieka labai svarbu vaidmenį. Kai į e, vidaus rinką Rumunijoje ar Rotterdame papuola e, žaislas, jis gali būti kažkur kitur ir Bolonijoje, Helsinkyje ir ten patekti be jokios pasien, e, sienos kontrolės. Tad reikiame, reikia E, užtikrinti, kad žmonės būtų kompetentingi atliekant rinkos priežiūrą. Jeigu į rinką yra paleidžiami nesaugus žaislai, tai jie turi būti išimami iš rinkos ir uh, už tai atsakingas asmo turi būti baudžiamas. Tas pats yra su įmonėmis. Jos turi gerbti taisyklės. Ir uh, įmonės uh, turėtų konkuruoti sąžiningai uh, ir ne, neturėtų e, patirti konkurencijos problemų, jeigu kitos įmonės to nesilaiko. Svarbu, kad rinkos priežiūros institucijos taip pat atliktų savo darbą tinkamą, tinkamai. Todėl nuo kitų metų komisija analizuos galimybę parengti daugiametę rinkos priežiūros programą, kuri leistų numatyti tikslinius uh, veiksmus ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat tam skirti atitinkamus finansinius išteklius, norint užtikrinti e, tinkamą mūsų patikrinimą ir nuoseklumą valstybėse narėse. Taip pat ketinu kitais metais organizuoti renginį, galbūt tada, kai įsigalios e, direktyva ir tas renginys vyktų Rotterdame. E, ir didžiausias Europos uostas E, surenks šitą e, renginį apie tai, kaip e, reikia laikytis ES direktyvų. Ir šis klausimas buvo vienas iš esminių, kai vyko mano klausimai prieš mane patvirtinant parlamentarams. Dabar dėl EC ženklo, ar, ar jis užgaran, užtikrina kokybę Jis užtikrina, kad yra laikomasi tinkamų standartų, bet tai nebūtinai kokybės standartas. Buvo daug pastangų įdėta, kuriant ir pritaikant šį ženklą. Na ir jį labai lengva nelegaliai kopijuoti ir klyjuoti ant žaislų. Ir taip tokie žaislai patenka į Europą. Reikia toliau vystyti EC ženklo idėją. Aš nesu prieš jo idėją, tačiau manau, kad kol kas per anksti e, šitą idėją realizuoti. Kai mes peržiūrėjome produktų saugos, peržiūrėsime produktų saugos direktyvą, tai manau, kad mes galėtume e, ir šį klausimą apžvelgti. Dabar kalbant apie fenolį e, čiulptukuose. E, manau, kad tai yra labai aktuolus klausimas. Dabar atrodo atsakiau visus užduotus klausimus. Noriu padėkoti pirmininkui ir gerbėmės parlamentarams, kurie uždavė klausimus. Ačiū. Ačiū kolegos gerbiamas komisarė, dėkoju ir jums. Diskusija baigiama ir rytoj e, pradėsime dirbti 8.30.